Ich bitte doch alle Kolleginnen und Kollegen und die Gäste, die Plätze einzunehmen. Ich. Prašau visų kolegų ir svečių užimti savo vietas. Galime patvirtinti darbo tvarkę pagal jos pateikimą. Šiandien turime vertimą į visas kalbas, taip pat ir į kruatų kalbą, tačiau nėra vertimo į estų ir lietų ir maltiečių kalbas. Šiandien pas mus lankosi svečiai, tai yra 25 savivaldybių politikai iš Šlezvigo Holsteino žemės, jie dirba energetikos transporto ir aplinkos saugos srityje. Noriu su jais pasisveikinti, atrodo, kad dar jie neatvyko. Žilpanjo taip pat kolega iš Prancūzijos e, yra pasikvietęs lankytojų kalnakasybos inžinierių, ar jie yra salėje. E, sveiki atvykę, tikrai yra labai svarbi profesija, aš taip pat esu inžinierius, tai būtent inžinierių galima dirbti viską. Taigi, dar noriu pranešti, kad 16 valandą pas mus e, lankysis Senegalo nacionalinės asamblėjos aštuoni atstovai. Ketvirtasis darbuotojas punktas dabar. Skiriame šiam klausimui 30 minučių ir jo tema yra radioaktyvių medžiagų vežėjų registracijos sistema. Pranešėja šiuo klausimu yra kolegė Romana Jordan. Ji yra salėje, Jūs suteiksiu jai dabar žodį įžangai, prašau. Ačiū pirmininkai už sutiktą žodį. Šiame dokumente Europos komisija siūlo radioaktyvių medžiagų vežėjams nustatyti bendrą leidimų išdavimo sistemą. Iki šiol radioaktyvių medžiagų vežimas buvo reglamentuojamas štai kaip. Šių medžiagų vežėjams būdavo išduodami vienkartiniai leidimai kiekvienoje valstybėje narėje ir mes dabar šią sistemą siekiame pakeisti nustačius bendrą Europos Europinę sistemą. Pritariu komisijos pasiūlymą. Manau, kad tokiu būdu būtų galima viską labai supaprastinti leidimų uždavimo sistemą ir tokiu būdu mes sumažintume administracinę naštą. Taip pat manau, kad reikėtų labai nuodugniai apsvarstyti tokią sistemą, išsiaiškinti visas smulkmenas, nes jeigu tokia sistema vienkartinių leidimų, kurie būtų pripažįstami visose valstybėse narėse, būtų nustatyta, reikėtų taip pat nustatyti ir bendruosius kriterijus, kuriais ta sistema turėtų vadovautis. Todėl aš ir siūlau šios bendruosius kriterijus tam, kad išvengtume netinkamo traktavimo valstybėse narėse ir tam, kad ES gyventojai nebejotų šios sistemos patikimumu. Taip pat e, kyla klausimas, e, kaip reikėtų elgtis nustačius tam tikrus pažeidimus, jeigu būtų nustatyta, kad radioaktyvių medžiagų vežėjai netitinka atitinkamų kriterijų, tai tokius vežimus reikėtų uždrausti vykdyti, kol vežėjas e, nesimtų priemonių tiems kriterijams atitikti. Kadangi sistema galiotų visoje Europos Sąjungoje, manau, kad pažydimo atvejais reikėtų informuoti visas valstybės narės ir ne tik tas, per, kurias, per kurių teritorijas yra vežamos atitinkamos radioaktyvios medžiagos. Taip pat turime pabrėžti, kad e, net ir leidimų uždėjimo procedūroje gali pasitaikyti pažeidimų arba aplaidumo atveju. Tai reiškia, kad ne tik vežėjai turi atitikti nustatytus kriterijus, tačiau taip pat būtina užtikrinti, kad ir reglamentuojančios institucijos laikytųsi tam tikros nustatytos tvarkos nustatytų kriterijų ir šiais atvejais taip pat turime būti labai budrus, nes kalba eina apie pasitikėjimą šią sistemą iš gyventojų pusės. Taip pat noriu pasakyti, kad siekdami supaprastinti teisėkuros procesus turime užtikrinti, kad teisės aktai nebūtų per daug sudėtingi suprasti, tačiau taip pat turime nustatyti labai aiškius terminus. Mano nuomonėje tie terminai aiškiai yra siūlomi. Taip pat aš siūlau siekiant užtikrinti e, tinkamą sistemos veikimą, komisija pateiktų tinkamą ataskaitą parlamentui po trijų metų pirmą kartą e, po to, kai įsigalio šis teisės aktas, po to atitinkamos ataskaitos būtų teikiamos kas penkerius metus tiek įžangai. Nekantrai laukiu jūsų komentarų. Pirmininkas, dėkoju dabar žodį, suteiksime šešėliniams pranešėjams. Kris Deivis pavaduoja Tony Mandersą. Pirmininkas atsiprašo pono Deiviso, pirmiausiai Linda McKevin, kuri Pavilo Boca pavaduoja. Dėkoju, norėčiau pateikti kolegės, e, sergančius ir negalėjusius atvykti posėdį e, pasisakymą. Kolegė mano, kad gali pritarti e, išdėstytiems principams dokumente. Šiandien laimiai dar nevyko jokio incidento susijusių su, radio, su radioaktyvių medžiagų transportavimu. Tačiau tai yra tas rytis, kurią šiaip ar taip reikia reguliuoti, kad tas transportas būtų saugus. Būtina, kad būti numatyti aplinkosauginiai standartai, jie turėtų egzistuoti teisės aktuose turėtų būti taikomi visiems tie patys standartai, siekiant sumažinti pavojų. Būtina saugoti žmonės nuo radiacijos pavojaus, nuo radiacinės spinduliuotės. Tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Svarbu dirbti su plačiai visuomenė, kad žmonės būtų apsaugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio. Paneš, šešėlė pranešė mano, kad kiekviena valstybė narė turėtų tinkamai e, reguliuoti radioaktyvių medžiagų transportą ar uždrausti jį tuo atveju, jeigu kyla pavojus piliečių saugumui e, arba jeigu kyla pavojus aplinkos saugos sryčiai ar e, visuomenės veikatai. Siūloma, kad radioaktyvių medžiagų transportas iš trečiųjų šalių į ES ir iš ES į trečiasią šalis būtų taip pat paremta šiomis taisyklėmis tos taisyklės būtų taikomos vidaus keliais pervežamoms e, radioaktyvioms medžiagoms. Būtina išsiaiškinti, kas tos vežimus e, kontroliuotų ir numatyti reikiamas taisyklės. Taip pat e, šešėlinė pranešėjai prideda, kad mums būtina turėti atsakingą strategiją susijusią su radioaktyviomis atliekomis ir jų tvarkymu. Ačiū pranešėjui, sako savo pasisakymą kolegė ir laukiama produktaus bendradarbiavimo. Toliau. Kris Deivis, dėkoju. Ponas Mendels prašė pateikti jo pasisakymą, jo vardu. Tada aš jį perskaitysiu. Ir E, jis džiaugiasi komisijos siūlymu susijusių su vieninga registracijos sistema, taip padės sumažinti e, administracinę naštą ir padės geriau kontroliuoti riziką susijusią su um, radioaktyvių medžiagų pervežimu, nes valstybės dažnai skirtingai interpretuoja esamas taisyklės. Kolegė, e, Jordan savo pranešinę kalba apie taisyklių gyvendinimą, apie bendras priemonės, kurios būtų taikomos tiems vežėjams, kurios ne, kurie nesilaiko tinkamų pervežimų taisyklių. Yra kalbama apie tai, kad būtina nacionalinėms institucijoms turėti reikimus įgaliojimus sustabdyti tokių krovinių, radioaktyvių krovinių pervežimus, jeigu netitinkama taisyklių. Taip pat trečiasis siūlymas yra pakeitimas, kuris galėtų būti toks valstybės narės turėtų peržiūrėti savo turimas registracijos sistemas, jeigu atsirastų kažkokios rizikos visuomenės sveikatai, kuri turėtų būti, negalėtų būti kontroliuojama. Ir kolega sako, kad irgi yra pasirengęs bendradarbiauti su pranešėja, toliau tobulinti dokumentą. Dėkoju. Mišel Rivasi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už pateiktus siūlymus ir manau, kad problema yra žymiai platesnė nei registravimo sistema e, radioaktyvių medžiagų vežėjų. Turime labai rimtai padirbėti prie rizikos prevencijos klausimo. Maždaug prieš mėnesį e, nuobėgių nurėdėjo du vagonai traukinio vežė radioaktyvės medžiagas. Tai vyko Prancūzijoje. Problema yra tokia. Pirma, e, reikėtų numatyti e, bendras taisyklės e, konteineriams tokių medžiagų, tie turėtų būti atsparus smūgiams. Ir kitas dalykas, būtina reguliuoti tokių vagonų stovėjimą stotyse. Saint-Larbert-Lalbon, Drom regione vyko šis e, incidentas. Ir tie vagonai stovėjo faktiškai lauk, keliaivių laukimo zonoje. Ir čia aišku, galėjo kilti didžiulis pavojus žmonėms, kurie buvo netoli tų vagonų. Kai dėl skaidrumo ir informavimo labai svarbu, kad, kad vežėjas turėtų visus duomenys e, susijusius su e, radioaktyvių krovinių. Nes radiacijos lygis netoks pat yra, ar pervežamas radioaktyvius atitarnavęs kūras, kuris yra labai radioaktyvus ir, pavyzdžiui, kit, gali būti ir kitokių radioaktyvių atliekų, kurios spinduliuoti netokia intensyvi. Mm, Galime sakyti, ką norime dėl saugumo, tačiau Greenpeace aktyvistai sustabdė traukinius su radioaktyviais kroviniais. Bet jeigu Greenpeace pavyko tai padaryti, taigi teroristai taip pat galėtų tai padaryti labai nesunkiai. Apie saugumą tokių krovinių nieko nėra pasakyta. Dabar dėl kontrolės tokio paudžio krovinių. Būtina, kad ta kontrolė egzistuotų. Jūs žinote, kad buvo daug skandalų Norėtų. Būtina išsiaiškinti, kiek radioaktyvus yra tie traukiniai, kurie veža tuos radioaktyvius krovinius. Būtina išsiaiškinti, kas turėtų būti atsakingas, ar EVA, ar, ar kita institucija užsimanti tais dalykais, ar ir kiek atsakingas yra pats transportuotojas. Genau, Labai ačiū. Toks ir yra mūsų darbas nustatyti tinkamas reglamentavimo taisyklės. Dabar kalbės kolegė Jena Kudakis. Mrs. Jena Kudakis. Dar svarstome ketvirtąjį darbo atvarkės klausimą. Taigi, pane Jena Kudakis. Mano frakcija remia pranešėjo nuomonę, pranešimas labai subalansuotas, su vieninga sistema, o tai turėtų palengvinti suinteresuotų įmonių užduotį, nes galima mm, ieškoti, kaip padaryti, kad vieningas leidimas būtų pas visoms valstybėms narėms ir paskui, kad būtų numatyta galimybė jeigu kartais e, neišpildomos sąlygos suspenduoti tą leidimą. Aš matau, kad teisinis pagrindas ne visada yra teisingai numatomas. 30 ir 32 straipsnis yra minimas komisijos, o pagal tarybą tai yra susijęs su rinkos funkcionavimu. Galbūt reikėtų viską, visą tą aspektą aiš, aiškiau išdėstyti. Ačiū, ponė Grostet. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Jordan. Ponė Jordan. Pranešimas labai subalansuotas, nes jis kalba apie e, radioaktyvių medžiagų vežėjų registracijos sistemą, tačiau norėčiau tam tikrų išlygų išsakyti. Kai kalbama apie e, bendros saugos kriterijus, nes čia nereikėtų Euratomo kompetencijos pamiršti, nereikėtų padaryti, kad atsirastų prieštaravimų. Kai kurių kompetencijų vykdymo pervedimas komisijai mane šiek tiek trikdo ir yra tam tikrų pakeitimų. Trečias, dešimtas, tryliktas pakeitimas, kuriuos reikėtų koreguoti, nes jau turime tam tikrus tekstus teisinius, kurie tuos tris temas iškelia. 96-29 e, Euratomos tekstas ir 2008 metų direktyva. Man atrodo, kad e, tai, kas čia reikalaujama, yra e, kertasi su reguliuotojo nuomonė. Šeštas pakeitimas taip pat mane trikdo, nes valstybėms narėms kai kurias papildomas galimybės, kurių nereikėtų suteikia. Ir tokiu būdu e, galima e, netgi padaryti taip, kad to transporto nebeliks, kuris pervežė visą medžiagas. Septintas pakeitimas panašiai kaip ir šeštas. Problemos yra tokios, kad tas, tos kompetencijos perduodamos komisijai priimti sprendimus. Mane tai tikrai trikdo, kadangi turime Euratomo sutartį E, e, taigi išlygas leidžiu dėl tų pakeitimų, o be viso to, ką išsakiau, tai pranešimas yra labai subalansuotas ir geras. Äh, Richardžebė noriu priminti, kad pasisakome už tai, kad ir šios rytyje galiotų bendri saugos standartai, tačiau jie neturėtų būti nustatomi žemesni nei aukščiausi standartai galiojantis dabar. Taip pat noriu priminti, kad bendrėje galioja laisvo energijos išteklių pasirinkimo principas valstybėms narėms ir tai susijęs su tam tikra pamatinė laikysena, todėl aš galiu įsivaizduoti, kad e, jeigu nustatytume dabar e, radioaktyvės atlikas gabentiems traukiniams, galiojančias bendras taisyklės, tai kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Austrija, kiltų problemų, ypač ir kitoms šalims, kurios atitinkamų dalykų nenori leisti savo teritorijoje. Taip pat nereikėtų per atgalinės duris pabandyti <clears throat> prastumti čia kai kurios sprendimus, mes turėtume laikytis subsidiarumo principo ir e, suteikti atitinkamas galimybės valstybėms narėms, kurios pasisako prieš brandalinę energetiką, toliau laikyti savo pozicijos. Taip pat aš noriu priminti, kad e, valstybės narės neturi atitinkamos įrangos, tos, kurios yra prieš branduolinę energetiką ir negalėtų avarijos atveju apsaugoti savo gyventojų. Apie tai reikėtų irgi atitinkamai pamastyti prieš e, priimant sprendimus dėl pervežimo leidimo brandolinių atliekų visai Europos Sąjungai. Čia aš išvelgiu politinių problemų nemažai. Pirmininkas, ačiū. Dabar prašome komisijos pristatyti savo poziciją dėl teisinio pagrindo. Šis klausimas buvo iškeltas, po to pradėsime balsuoti, nes kitaip atsiliksime nuo tvarkaraščių. Ačiū. Ta pirmiausiai norėčiau palankiai įvertinti pranešėjos įžangą, šešėlinių pranešėjų mintis, atsakant į jūsų konkretų klausimą. Mes patikime savo nuomonę, kad teisinių pagrindų turėtų būti laikomi 31-32 starties straipsniai. Mes taip pat manome, kad e, remiantis siekiu sustiprinti bendruosius saugos standartus, mes turėtume grėžtinti e, reikalavimus vežėjams, e, reikalavimus susijusius su visuomenės apsauga tačiau e, mūsų nuomonė dar bus apsvarstyta taryboje. Taip pat noriu patikslinti, kad šiame pasiūlyme nieko nekalbama apie radioaktyvių medžiagų konteinerius. Daugiausiai dėmesio skiriama, pavyzdžiui, izotopų pervežimui, e, gabenant juos į ligoninės, nes tūkstančiais automobilių jie yra vežami tuo tarpu panaudoto brandolinio kūro atliekų gabenimas yra reglamentuojamas kitose teisės aktų ir e, būtent šiuo reglamentu mes neketiname nustatyti atitinkamos panaudoto brandalinio kūro gabenimo. Tvarkos ar pranešėja dar norėtų tarti žodį. Iš tiesų nelabai turiu ką pridurti. Taip pat buvau informuota dėl teisinio pagrindo. Aš gilinuosi šį klausimą, atsižvelgiant į tai, ką kalbėjo šešėlinė pranešė, manau, kad galėsime tinkamai bendradarbiauti, sustarsime dėl bendrų pozicijų, tačiau norėjau pati atkreipti dėmesį taip pat į tai, kad šis teisės aktas nesusijęs su panaudotu brandoliniu kūru, jis susijęs su kitokio pobūdžio brandolinių medžiagų gabenimu. Ir visos valstybės narės, kurios, kuriuose veikia e, brandalinės jėgainės e, ir nustačiusi atinkamą panaudoto kūro gabenimo tvarką. Taip pat ir Austrija tokių e, jėgainių yra, jos yra naudojamos moksliniams tikslams ir tokių mokslinių reaktorių veikia. Šiuo mes čia kalbame apie kitas radioaktyves medžiagas ir jų gabenimo reikia nustatyti tinkamus bendruosius standartus. Aš pati nematau jokios galimybės nustatyti bendrą sistemą, nenustačius bendrų standartų, nes paprasčiausiai būtų per daug tarpusavio nepasitikėjimo ir dėl to padėtis palyginti su tuo, ką turime dabar, tik pablogėtų. Taip pat manau, kad valstybės narės toliau turėtų išlaikyti savo įgaliojimus susijusius su atitinkamomis priežiūros tarnybomis jose veikiančiomis, kurios turėtų pasirūpinti tuo, kad priimtas teisės aktas būtų tinkamai gyvenintas, na, atsakomybė, aišku, ją turi prisijimti vežėjai ir iki šiol buvo tokia tvarka ir ta tvarka turi būti išlaikoma, tiek gabena panaudotą brandolinį kūrą, tiek ir kitas brandolinės medžiagas. Ačiū. Nuo 11 baigėsi pakeitimų teikimo terminas, svarstysime pakeitimus gegužės 6 dieną komitete, o balsavimas yra numatytas komitete gegužės 29 dieną. Šis klausimas turėtų būti svarstamas plenarnėje sesijoje 2013 rugsėjo mėnesį, taigi laiko dar šiek tiek turime, baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą noriu nusižiai pasisveikinti su Šlesvigo Holsteino federalinės žemės savivaldos politikais ir po šio pasisveikinimo nedalsdami iškart pradėsime balsavimus. Pirmiausiai dėl vertinių taršos leidimų sistemos. Balsuosime dėl kolegos Peterlyzė klausimo, gal skan nors pridurti. Noriu padėkoti trumpai pirmininkui, kuris e, puikiai vadovavo daryboms, Matijų Grošį iš transporto komiteto noriu padėkoti, nes darybos vyko pakankamai sudėtingai, kadangi pirmininkaujanti Airija iš pradžių atmetė visus parlamento pasiūlymus, tačiau kai ką sugebėjome pasiekti, turiuomenėje mūsų siekius susijusius su tarptautiniu mastu vykstančiais procesais, civilinės aviacijos, civilinės aviacijos organizacijos būsimo posėdžio rugsė mėnesį tikimės apčiopiamų rezultatų, kurie būtų naudingi aplinkai, e, taip pat e, juose būtų atsižvelgiama į Europos pramonės ir gamintojų lūkesčius ir Jeigu bus pasiekta teigiamą poslinkį, esame pasirengę galbūt šiek tiek pakeisti savo teisėkuros pasiūlymus. Jeigu nieko nebus pasiekta, mes įtrauksime aviaciją į prekybos apivartinės taršos leidimais sistemą. Iki balandžio 30 dienos turime tų apčiuopiamų rezultatų pasiekti. Priešingą atveju kils problemų su įgyvendinimu. Todėl šiandien turime balsuoti komitete balandžio mėnesį balsuoti plenarnėje sesijoje. Pabaigai dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio teisės akto ir mūsų pasiūlymų rengimo. Pirmininkas, ačiū Petriui Lyzai, taip pat už tai, kad jis per trumpą laiką sugebėjo parengti kokybišką dokumentą. Taigi balsuosime vienu kartu dėl šio dokumento, jam paten, už pakanka paprastos daugumos, bet balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 57 už 8 prieš niekas nesusilaikė. Sveikiname Peterį Lyzą. Šliuterio pranešimas taip pat bendras balsavimas. Pranešimo tema yra laivų perdirbimas. Tiesa, šis balsavimas truks šiek tiek ilgiau. Yra parengti aštuoni kompromisiniai pakeitimai, nedėlzami ir pradėsime balsuoti, jeigu visi turite savo balsavimo korteles. Kompromisus C2, kas už, prašau kelti rankas. Kompromis C6, dafür. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Toliau. 16-17, kitame puslapyje pakeit... kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. C1 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Keletą puslapių praleidžiame. 148 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 14 už, prieš, susilaiko, priimta, 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 16 už, prieš, susilaiko, priimta, 17 už, prieš, susilaiko, priimta, 18 už, prieš, susilaiko, priimta, 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 20 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 21 už, prieš susilaiko priimta, 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 150 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 152 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti elektroniniu būdu? Dėl panusins 152. Kas už, kas prieš atmesta. 155. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 156. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko Neaišku, pasitikrinkime elektroniškai 26. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 158. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 160. Kas už, su žodiniu pakeitimu, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai 160 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavo? Visi balsavo. Taigi balsavimas baigtas. Atmesta. Labai aiškia persvara. Toliau 160. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko at, priimta, 29. Dar balsuojama, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 161 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 162. Balsavimas dalimis už pirmą dalį, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, antroji dalis, kas už, kas prieš. Ne, atsiprašau, antroji dalis atkrinta. Nebegaliuoja. Bet vis tik tai 162 antra dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. C4 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta praleidžiame šiek tiek. Ir ties 45 pakituojame kartuškas prieš. 45 pakeitimas iš naujo, kas už, kas prieš. Taigi 45 dar kartą, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 182 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 183 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 46 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 189 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 48 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 49 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 192 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku, pasitikrinkime 192. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 50. Kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 100. Tai yra 51. Kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 52. Kas už. Kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Pasitikrinkime dėl 52. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Patvirtintas. Balsavimas tai yra balsavimas, sako pirmininkas. Balsavimas baigtas, labai atsiprašau. Na kągi, iš naujo. Kažkuri mašina, jeigu sugedu, tai gerai, iš naujo prabalsuosime dėl 52. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. 31 ir 31 tokių santykių nubalsavo parlamentarai. Gal reikėtų tą mašiną šiek tiek sutepti, kad veiktų geriau. 191 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko Pasitikrinkime dėl, pen... dėl 191. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Aiškia dauguma nu atmesta. 53. Kas už kas prieš kas susilaiko priimta. 194. Kas už kas prieš kas susilaiko priimta. 195. Kas už? Kas prieš? Neaišku, todėl reikia pasitikrinti. Pradedame balsavimą dėl 195 pakeitimo. Ar visi balsavo? Jeigu tai tuomet balsavimas baigtas. Priimta. 196. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Vėlgi neaišku, tol dar reikia pasitikrinti elektroniškai 296. Balsavimas baigtas. Atmesta. 197 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 54, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 198, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šimtas devyniasdešimt devintas, kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta. 203, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 204, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 56, kas už, kas prieš, kas susilaiko imta. 205, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 57, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 206, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penkiasdešimt aštuntas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 59. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 207. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 60. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia Patrinti elektroniniu būdu, nes neaišku, ar visi balsavo, balsavimas baigtas. Didžiąją daugumą pakeitimas patvirtintas 61, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta 208, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 62, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šešiasdešimt penktas kas už, kas prieš kas susilaiko priimta. 209 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko atpinta. 201 atkrenta. 202 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar pereikime. Prie 68 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 69 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas kompromisas Atsiprašau, dėl 69 pakeitimo reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta ir labai aiškia persvara 69. Kompromisas C5, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 217, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku, tol reikia pasitikrinti dėl 217. Balsavimas pradedamas ir visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimtas. Du šimtai dvidešimtas 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 72. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 73. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 74. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 221. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 222 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 76 kas už. Dėl 222 tikriname elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimtas. 76. Pane Šlenart, jūs balsavote? Ne. Gerai, 76. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 77. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 78. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? priimta. 223. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 226. Labai atsiprašau, bet reikia pasitikrinti dėl 223. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta labai, labai atsiprašau dėl 62. 226. Kas už, kas prieš kas susilaiko patvirtintas, 227, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 224, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 225, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 228, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 229, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 79, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 80 kas už, kas prieš. Neaišku, pasitikrinkime. Ar visi balsavo? Tuomet balsavimas baigtas. Priimtas. Ir didelė persvara. 81. Kas už, kas prieš, kas susirinko. Priimta. 232. Labai atsiprašau, sako pirmininkas, dėl 81 reikia pasitikrinti elektroniškai. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 232. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 83. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 44. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 85. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 86, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 87 už, prieš, susilaiko priimta. 88, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 233. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Devyniasdešimt antras dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Patikrinkime dėl antrosios dalies 92 elektroniniu būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Du šimtai trisdešimt ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Du šimtai trisdešimt penktas. Kas už? Kągi, turbūt reikia perėti prie 94. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 236. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 95, 98 imtinai, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 237. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 99. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 239. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 240. Kas už. Norite pasitikrinti? Balsuojame dėl 239. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas. Kažkas balsavime nedalyvavo, visi balsavo. 33 prieš 28 priimta, 240. Kas už, kas prieš. 100. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko priimta. 101. Kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šimtas antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šimtas trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šimtas ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, C8, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar šuolis į priekį iki 114, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 115, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 116, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 117. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl 117 pakeitimo. Ar visi balsavo? Ar visi dalyvavo balsavime? Dabar balsuojame dėl 117 pakeitimo antrosios dalies. Ar visi balsavo? Vienas kolega dar nebalsavo, bet balsavimas baigtas. Atmesta. 252. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 118. Kas už? kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Antroji pirmojo pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 120, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 121, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 254, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 255, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 122, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 123, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta 258, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pereikime prie konstatuojamo dalių 154, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta, antras, kas už, kas prieš kas susilaiko priimta, 126, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 127, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 128 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pereikime prie penkto pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 130, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 131 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pereikime prie 135 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 138, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 139, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 140, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 141, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 142, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Ir dabar pirmas galtinis balsavimas dėl viso pranešimo Pradedame balsavimą. Ar visi balsavo? Iš naujo, iš naujo. Pirmas galutinis balsavimas. Kas? Balsavimas. Dar du kolegos balsavime nedalyvavo, jau sudalyvavo. Balsavimas baigtas. Priimta 53 30. 59 prieš 3 galtinis balsavimas elektroniniu bals, būdu. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 60 už 2 prieš. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Ir dabar kreipiuosi į pranešėją ir klausiu, ar jisai norėtų pradėti darytis dėl prieimimo pirmos svarstymo metu sutaryba. Kompromisas turėtų būti pasiektas ir kiti pakeitimai nėra labai reikšmingi. Priešyčiau tiesiog neišeiti iš salės, nes reikės dar balsuoti. Dar vienas svarbus dalykas. Aš manau, kad darybos turėtų prastėti. 2015 metais daug laivų bus išardyti, nes bus priimti kiti teisės aktai dėl balasto bakų. Ir mes turėtumėm nepamiršti svarbiausius tikslų, kai kalbame apie laivų išardymą ir jų perdirbimą. Mes siūlome keisti komisijos siūlymą, tačiau Kodėl, sako kolegis, todėl, kad pradinė versija neveiktų tinkamai. Jeigu mums pavyktų tinkamai gyvendinti šitos dalykus, tai mums pavyktų pasiekti, kad sistema veiktų sėkmingai ir kad laivai būtų perdirbti tvarkingai. Tai štai aš manau, kad galiu prašyti komiteto įgaliojimų dėrybom su taryba. Kolega Filner, dėkoju. E, labai gerbiu kolegą poną Šilterį, bet aš nesutinku su jo pozicija. Kai iš komisijos gavom pasiūlymą, mes žinome, kad tas siūlymas buvo visiškai kitoks, jis atrodė kitaip. Mes labai reikšmingai pakeitėm tį siūlymą. O ką dabar gavom po tų pakeitimų? Siūloma įgyvendyti Hongkongo konvenciją. E, bet tam reikia finansinių instrumentų, finansinės priemonės. Ir mes manome, kad tai yra reikalingas dalykas Hongkongo konvencijos tikslams pasiekti. Kolega Filneri, norėčiau pasakyti, kad dabar mes balsuojame. Jeigu jūs norite kalbėti dėl posėdžio vedimo tvarkos, suteikim žodį, tačiau mes nebegalime vėl pradėti diskusijų. Ir žodį galiu suteikti tik dėl vedimo tvarkos. Jūsų pasisakymas toks nėra. Pone Deivis, jūs norite dėl vedimo tvarkos kalbėti? Noriu užduoti klausimą. Ar daryba rodo kokius ketimus apskritai mums dėrėtis? Nebūtinai šiandien dėl to turime balsuoti. Jeigu balsuosime šiandien, tuomet kolega Šliuteris turės surinkti kvalifikuotą balsų daugumą, tai yra 35 kolegos turi balsuoti už. Dar kartą noriu klausti pranešėjo, ar šiandien norite balsuoti, taip ar ne. Taip. Norėčiau, kad šiandien būtų balsuojama. Krisai, aš palaikau glaudų ryšį su pirmininkaujančia Airija e, ir jie tikrai labai konstruktyviai elgesi jos atstovai. Taigi šiandien balsuosime dabar. Dar tik noriu priminti prieš balsavimą, kad po pietų vyks susitikimas su nacionaliniu parlamento atstovais dirbančiais aplinkos saugos srityje Dabar prašau visų tų, kurie, visų tų, kurie nori išėti iš salės pas, pasiimti su savimi visus e, jiems priklausančius daiktus, kadangi po balsavimo salė bus e, pertvarkoma, o dabar balsuokime dėl darybinių įgaliojimų suteikimo. Tam reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Du kolegos nebalsavo, tačiau balsavimą baigiame. Taigi dviejų kolegų balsų trūksta, tačiau kiekvienas elgesi pagal savo sąžinę, darybiniai galiojimai tokiu būdu nėra suteikti, nepaisant to noriu pasveikinti kolegą Šliuterį su jo prašymo patvirtinimu, pereikime dabar prie kito darbo atvarkės klausimo. Ja, meine Damen und Herren, wir fahren dann weiter von. Ponios ir ponai, teskime darbo atvarkės e, klausimas svarstamas, septintasis klausimas. Sveikatos problemos susijusios su trečios ir ketvirtos kartos kontracepcinėmis tabletėmis. Šiandien keismės nuomonėmis su Europos vaisto agentūros ir komisijos atstovais. Noriu su jais pasisveikinti. Tai yra ponė Rein ir ponas Potijau. Na, pirmiausia, teiksiu žodį ponui Fotijon ir po to pranešėjai keisis eilės turka. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti komitetui už suteiktą galimybę suteikti naujausią informaciją apie vaistų agentūros vykdomas peržiūros susijusios su kontraceptinėmis tabletėmis, kuriamis leidžiama prekiauti ES ir Dijanė kontraceptikų atveju. Aš noriu pasakyti, kad kontraceptikai turi du hormonus, estra, estrogeną ir pro, profesteriną. Taip pat Tai jie buvo naudojami ilgą laiką, teikiamas naudos ir grėsmių žinios susijusios su teikiama nauda ir grėsme buvo kaupiamas metų bėgyje, reglamentuojančios institucijos pateikė vertinimą, kad remintis sukauptą informaciją reikėtų patvirtinti naujas priemonės susijusios su kontraceptiniais vaistais. Grėsmių vertinimo komitetas pastaraisiais metais buvo įsteigtas pagal e, farmako teisės aktų nuostatus e, ir hormoninių kontraceptikų klausimams jis skirs pakankamai dėmesio, taip pat ir Dianė kontraceptiniams tabletėms tinkamu metu. Aš jums suteiksiu naujausią informaciją apie tai, kokios yra padarytos išvados, ponė Rein. Ačiū, pan pirmininkė, labas rytas komiteto nariams. Norėčiau trumpai pristatyti tą informaciją, kuri yra sukaupta, vertinant teikiamą kontraceptikų naudą ir keliamą grėsmę. Taip pat kalbėsiu apie Dajan kontraceptinės tabletes. Tablet taip pat apie grėsmių įvertinimą per tam tikrą laikotarpį ir apie priemonės siekiant grėsmės mažinti. Pirmiausiai, kokią informaciją dabar turime. Dauguma kontraceptikų, jeigu tinkamai naudojami, e, e, sėkmingai padeda išvengti neštumo, taip pat padeda kovoti su tam tikromis lygomis. Rizika e, susirgti vėžiu ar panašiomis lygomis yra pakankamai nedidelė. E, taip pat e, e, naudojant kontraceptikus mažėja galimybė susirgti gimdos kaklelio vėžių ir mirtingumui daro neigiamą įtaką, nes remiantis sukauptais duomenimis galime daryti išvadą, kad naudojant kontraceptikus padidėja tikimybė gyventi ilgiau, taip pat sumažėja vienų trombozės rizika. E, tačiau papildomas hormoninių kontraceptikų keliamas grėsmės e, taip pat nėra didelis. Net iš dešimties tūkstančių moterų grėsmė susirgti lygomis, kurias su, sukelia kontraceptikai, e, yra labai nedidelė. Taip pat moteris vartojančios antros ir trečios kartos kontraceptikus e, rečiau susirga vienu e, trombozė ir <coughs> kraujo trombų atvejai taip pat nėra pakankamai ryškus. Taigi, bendrai vertinant, hormoninių kontraceptikų teikiama nauda yra daug didesnė nei keliama grėsmė, kalbant apie Dianę kontraceptiką. Buvo nustatyta aknės susirgymo atveju ir tai yra pagrindinė lyga, kuri buvo diagnozuota e, vartojant dianę kontraceptiką. Tačiau e, e, šios lygos būdavo diagnozuojamas tais atvejais, kuomet dianį kontraceptikas nebuvo naudojamas pagal paskirtį ir remiantis gydytojo nuorodomis. Taigi kaip Taip pat vienu trombozijos atveju pasitaikė šiek tiek daugiau, kai buvo reaguojama. Ponas Votijau jau minėjo, kad dabar yra įsteigta atitinkama darbo grupė pagal e, farmakologinio budrumo teisės aktų nuostatas ir įvertins atitinkamą visų kontraceptikų teikiamą naudą ir keliamą grėsmę. Noriu komiteto nariams trumpai priminti svarbiausius aspektus susijusius su reglamentavimu. 2001 metais komisija patikė aiškias rekomendacijas po to, kaip buvo paskelbtos atitinkamos mokslininkų išvados susijusios su venų tromboze ir trečiosios kartos kontraceptikų hormoninių naudojimų. 2009 metais buvo pateikta atitinkama apžvalga ir jos išvados, o 2011 buvo atlikta atlikti kiti epidemiologiniai tyrimai susiję su viena trombozė susirgymo grėsme vartojant ketvirtos kartos hormoninius kontraceptikus ir buvo padaryta išvada, kad e, tam tikros medžiagos naudojamas spirinonas, e, pavyzdžiui, naudojimas e, kontraceptikų gamyboje kelia papildomą grėsmę susirgti tam tikromis lygomis. Nuo 2012 metų buvo paskelbti e, kiti mokslinio tyrimo rezultatai susiję su e, vieno trombozės susirgymo galimybėmis, tačiau jau nesėjant tų galimybių su kontraceptikų vartojimu reglamentavimo sistema ne tik reaguodavo, tačiau ir e, aktyviai imdavosi atitinkamų veiksmų, renkant atitinkamą informaciją. Pavyzdžiui, atliekant papildomus tyrimus Niderlandos, Junktinė karalystė ir Italijoje ir patvirtinant atitinkamą naują kontraceptikų išrašymo tvarką, skirimo tvarką Antinėje karalystėje, Vokietijoje ir Niderlandose. Taigi, kokios priemonės yra taikomas siekiant sumažinti grėsmę susirgti vieną trombozę. Pagrindinės priemonės yra grindžiamos sukaupta aiškia visapusiška išsame informacija bei ta informacija, kuri yra kontraceptikų informacinę lapelį, paliekant galimybę sprendimus priimti vaistus išrašančiam daktarui, gydytojui ir e, pačioms moteriams, siekiant užtikrinti, kad ta informacija būtų visapusiška ir aiškiai suprantama. Bibendrinant, galim pasakyti, kad e, iki likščiolinės išvados e, galima būtų teikti, kad trečios ir ketvirtos kartos kontraceptikų teikiama nauda yra nusveria jų keliamą grėsmę. Grėsmės susijusios su tikimybė susirgti vienu trombozę bus įvertinamas artimiausių metu taip pat bus pateikiama atitinkama informacija vaistų informacinėme lapelėje tam, kad būtų galima lengviau apsispręsti tiek vaistus išrašančiam gydytojui, tiek pačioms juos vartojančioms moteriams. Vaistų saugos agentūra rinks atitinkamą informaciją e, iš visų suinteresuotų subjektų ir padarytos išvados bus paskelbtos viešai. Ačiū. Dėkoju. Apibendrindamas, kad jūs sakyti štai ką yra informacijos daug mokslinių publikacijų, mes turime porą žurnalų, ten, kur kalbam apie kombinuotinę hormoninę kontracepciją, vasario mėnesį pasirodė šis žurnalas, ten e, turime straipsnį, kurį parengė Prancūzijos e, vaistų agentūra dėl kombinuotųjų kontraceptikų ten yra aiškiai pasakyta, kad apribojimai kontraceptikus turėtų apimti, ko gero, ir antros kartos kontraceptikus. Ir studijos vyks ir bus baigtos ir rezultatai paskelbti balandžio mėnesį. Mm, vaistų agentūra bendradarbiausia su interesuotomis institucijomis ir mm, dabar siūlomi ir kitokio pobūdžio kontraceptikai, pavyzdžiui, kontraceptiniai pleistrai. Ir tai irgi tai yra tokie produktai, kurie ko gero turėtų mm, patekti į šio teisės akto siūlomo taikomo sritį. Farmacijos kompanijos irgi laukia šių diskusijų pabaigos ir turėtume tinkamai teikti vieni kitiems informaciją. Dar vienas dalykas, į kurį reiktų atkreipti dėmesį. E, vaistų agentūra informaciją teiks ne tik pati viena remdamasi e, vaistų, vaistų gamintojų pateiktą informaciją, bet bus remiamas ir kitais informacijos šaltiniais. Buvo atliktos penkios vaistų naudojimo studijos, dvi tiksliau pasitaiso kalbėtojas. E, tos studijos buvo atliktos penkiose valstybėse narėse ir netrukus turėsime jų rezultatus ir žinosime, kaip E, kokie yra tų studijų rezultatai ir sužinosime, kiek visuomenė buvo įtraukta į tinkamą informavimo kampaniją. Mes dabar peržiūrime savo duomenų bazę ir atliekame papildomą analizę. Mes taip pat turime informaciją apie kitus vaistus. Su, e, žinome, kad yra 39 milijonai neigiamų reagavimų vaistų. Ir mes taip pat remiamės literatūra, kuri buvo paskelbta susijusi su ir kur yra susijusi su šia mūsų aptariama tema, taip pat raginama teikti informaciją. 2020 partnerių e, yra įtraukti į šį projektą. NSEP yra struktūra susijusi su mumis. Tai yra tam tikras tinklas, kuris apima ir akademinio pasaulio atstovus. Ir mes taip pat to tinklo paklausime, ar, ar jo dalyviai, to tinklo nariai turi kažkokios vertingos informacijos susijusios su mūsų aptariama tema. Mes taip pat manome, kad Prahoje Liepos mėnesį diskusijos galės būti baigtos, nes ten vyks svarbus susitikimas, dalyvaus ad hoc ekspertų grupių atstovai iš, visų, iš visos ES, kurie, kurie komitetui galės pateikti komitetui reikiamus patarimus ir konsultacijas. Ir mes tuomet aptarsime, kokie produktai turėtų būti įtraukti į šį sąrašą. Mes tu, komitetas suinteresuotas turės laiko 30 dienų, kad galėtų iki Prahos e, peržiūrėti turiamus sąrašus. Ir rugsėjo mėnesį, ko gero, sulauksime galutinių tų sąrašų rengimų rezultatų. Kai dėl Dajan, tai yra atskira procedūra, vasario ketvirtą dieną e, buvo iškelta byla Prancūzijoje siekiant sustabdyti marketingo kampaniją susijusią su Dajan ir generiniais kai kuriais vaistais. Prancūzija ėmėsi šių veiksmų, nes buvo pasakyta, kad aknės keliama rizika nėra tokia reikšminga ir taip pat buvo pasakyta, kad yra ir kitų gydimo metodų aknį gydyti. Kaip kalbėjo daktarė Rein, mes turime atsižvelgti į tai, kad Dajan yra tokių indikacijų, kurios yra suderinami su sveikatos poreikiais. Ten yra nemaža dalis androgenų šio vaisto sudėtyje. Ir turime neužmiršti, kad e, dar atskirose valstybės narėse tie preparatai yra nevienodai traktuojami. Vieningos tarimo nėra. Pereitais metais įsigaliojo tam tikros taisyklės, pagal kurias 60 dienų yra paskiriama tik tai išvadoms pateikti. Taigi mes iki Prahos turėsime paskelbti savo išvadas ir paskui susibūrsime į CMDH komiteto posėdį, kuris yra ne tas pats kaip CHDM. Ir tam mes subursime ad hoc ekspertų grupė, tai susikimas vyks balandžio 26 dieną. Galiausiai dėl tų abiejų klausimų. Turėsime naujos informacijos susijusios su, su informacijos teikimu visuomeniai tie, kurie norės prisidėti prie informacijos teikimo ar jos gavimo, bus e, laukiami visų nuomonės bus išklausytos. Tai štai tiek būtų mano pasisakymai. Ähm, labai ačiū vaistų agentūros atstovams, ponai Oto ir ponai Rein. Tema yra labai įdomi Turime skirti jai pakankamai dėmesio, taigi jūsų informacija bus labai naudinga šios dienos diskusijoms. Dabar žodis komisijos atstovai, ponė Jūrišen. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau išgirdote šiek tiek informacijos apie vykstančius procesus, mokslininkų pateiktus įvertinimus ir išvadas ir anksčiau jau tas vertinimas buvo atliekamas. Tai grįžtant prie komisijos vaidmens šiame procese, komisijai svarbu užtikrinti, kad ši peržiūros procedūra, taip pat kaip ir kitos, vyktų pagal vadovantis ES teisę, kaip ponas Vatijon minėjo, e, ypač neseniai patvirtinta teisės aktą dėl formatologinio budrumo. Taigi mes stebime šios procesus ir Turime užtikrinti, kad jie vyktų remiantis ES teisės aktų nuostatais. Kalbant apie jau atliktus įvertinimus, mes privalome užtikrinti, kad galimas priemonės, kurios bus pasiūlytos, būtų taip pat įgyvendintos visos ES mastu visuomet, kai baigėsi peržiūros procesas, mes e, teikiame pasiūlymus dėl bendrų viso ES taikytinų priemonių. Jau buvo minėti keli svarbus faktai, norėčiau prie jų sugrįžti. Dabartinėmis aplinkybėmis svarbu užtikrinti kad medicinos produktų, tai yra turėti minėti, kad medicinos produktų registravimo leidimo išdavimo tvarka yra pakankamai skirtinga, nes nacionalinės žinybos yra už tai atsakingos, yra tik tai galbūt trys e, vaistų ir gaminiai, kurie centralizuotai kuriems leidimai yra išduodami centralizuotai visos es mastu. Taigi šią sistemą reikėtų peržiūrėti, taip pat reikia svarstyti būtinybę ir galimybę greitai imtis veiksmų. Ponas Vatijo jau paaiškino, kad vienas, viena procedūra vykdoma skubos tvarka, turint omenyje, kad peržiūrėti visą, visą sukauptą informaciją skirta labai mažai laiko, tačiau Prancūzijos atitinkamos žinybos yra e, prieimusios sprendimą ir pateikusios pasiūlymą uždrausti Dajan 35 e, vaisto vartojimą. Taigi jau buvo minėti e, jums tie duomenys, kurias būtina pasitelkti atliekant peržiūrą ir laimėjai mes turime pakankamai duomenų, kad ta peržiūra vyktų pakankamai išsamei. Taip pat čia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad e, turime koordinuoti du skirtingus procesus, tačiau galiausiai netaip svarbu bus, kokia bus pasirinkta e, galtiem procedūra, ar pagal e, CMDH komiteto tvarką, ar pagal valstybių narių veiksmus koordinuojančios grupės nustatytą tvarką. Tai, kas mums šiuo metu yra pateikiama, yra susiję su farmakologinio budrumo nesiniai patvirtinto teisės akto nuostatomis ir būtent jo gyvendinimo rezultatus ir matome. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos atstovai, išklausėme mokslininkų ir komisijos pozicijų. Taigi pradėkime diskusijas. Septyni kolegos užsiregistravo kalbėti, perskaitysiu pavardas. Pirmoji kalbės Linda Makevin, po to Fransuos Gostet, Mišel Rivazi, Ana Rosbach, Dagmarot Berint, Ester Delange ir Ana Zaborska. Linda Makevin, pirmoji, prašau. Dėkuoju. Išklausykime, ko gero, ko gero Fransuos Grostet, nes jinai galėtų papasakoti, kas įvyko Prancūzijoje, nes mes turėsime to būdu naujos informacijos susijusios su produktų patikimu į runką. Pone Ikrose turbūt reikėtų suteikti žodį. Nes jinai viską žino šiuo klausimu. Okay, François, wenn das so entschieden wird, bitte schön. Prašom, François. Bien. Na, aš pabandysiu paaiškinti labai trumpai. Yra Jan 35 piliulę numatyta e, suspenduoti Prancūzijoje. Aš labai susijaudinusi, nes buvo atrasta, kad kai kurių tokių pašalinių poveikių labai negerų buvo. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad visa tai jau dešimtmečius, kai atsirado e, kontraceptiniai vartojami oralinį e, per burną, buvo įvairių, įvairios rizikos, tos venų trombozės, AVC Aš norėčiau pasakyti, kad e, emociškai priimti sprendimus yra labai pavojinga, nes Prancūzijoje 2,5 milijono moterų naudoja ketvirtos ir trečios kartos tabletes ir jos Tai yra maž, maždaug pusė moterų, kurios naudoja e, per burną vartojamus kontraceptikus. E, Ir dabar tos moteris tiesiog turėtų galvoti, ar jos turėtų nutraukti tuos kontraceptikus vartojimus su visomis pasiekmis. E, reikia aiškinti, kad to gydimo nereikia e, nutraukti, e, kurį stebi gydytojas. O šiandien žinome, kad tų e, kontraceptikų duodama nauda yra daug didesnė negu rizika, kurią jie kelia. E, žinant, kad nepageidaujamas ir neštumas turi, gali turėti daug dramatiškesnių pasiekmių moteriai. Taigi štai toks kontekstas. Buvo e, prašymas iš ministro pusės sustabdyti tuos kontraceptikus ir Europos agentūra vaistų buvo perspekta, buvo e, labai greitai duotas atsakymas Aš turėjau progos su kai kuriais kolegomis nuvykti į Londoną ir kalbėti tuo klausimu su įvairiais ekspertais iš vaistų agentūros. Ir norėčiau pasakyti, kad atsižvelgiant į tą paniką, vis tik tais reikia greito dabar atsakymo bet aš norėčiau pabrėžti štai ką. Kontraceptikai vartojami per burną yra vaistai. Gydytojai, kurie išrašo nuo pat pradžių, žino, kokia gali kilti rizika. Ir jie turi įvertinti kiekvienu atskiru atveju tą riziką Mm, nes moteris ar tai jaunesnė ar vyresnė prašo kontraceptikų, jie turi kiekvienu atveju įvertinti, e, atlikti išsame diagnostiką e, ir išsiaiškinti, ar ta moteris, tai moteriai gali kilti kažkokios tai rizikos, kadangi e, gali suvaidinti paveldimumo faktorius, ar dėl to, kad ta moteris rūko, ar kito, kažkokiu kitokiu rizikos faktorių turi. E, žinome, kad e, rūkimas yra kontraindikacija vartojant tuos kontraceptikus. Visa tai yra žinoma. Taigi pabaigime su tomis emocijomis. Dabar jau e, švieskime visą tai, moteris, gydytojus, visą tai buvo kalbama iš aukštų tribūnų, žinoma, reikia uh, E, tobulinti tekstus, e, tekstus dėl farmacinio budrumo, taikykime tuos tekstus, tekstus ir e, nepamirškime, kad labai svarbi yra medikamentų, vaistus įrašančių gydytojų vaidmo, labai svarbus yra. Reikia tą nesaugumo jausmą sustabdyti. Prancūzijoje ir galbūt kitose valstybėse narėse tai yra labai svarbus klausimas ar tų mm, trečios kartos ir ketvirtos kartos kontraceptikų išrašymas yra būtent tas kelias, kuriuo turime eiti. Aš norėčiau paprašyti, kad vaistų agentūra duotų savo nuomonę dėl Prancūzijos nuomonės tuos vaistus suspenduoti. Mano nuomonė buvo padaryta iš Prancūzijos pusės klaida ir tą reikia labai aiškiai deklaruoti, įvardinti, nes viską reikia labai aiškiai suformuluoti. Moterims Europoje, e, kurios naudoja tokio tipo kontraceptikus, tai yra be galo svarbu. Ačiū, Fransuas Lindė Makėvan žodis. Dėkuoju. Aš tiesiog noriu sužinoti, kokia situacija Prancūzijoje dabar susiklošė, nes mes su kolegė prieš keletą savaičių diskutavome šiuo klausimu. Žvalgausi į kolegas ir manau, kad liko vienas kolega vyriškis O šiaip likome diskutuoti tarp moterų šiuo klausimu, nes ko gero kontracepcija yra moterų reikalas, taip mano mūsų kolegos. Ir likome diskutuoti pačios vienos tarpusavį. Pasižiūrėkite, iš tikrųjų taip ir yra. Vyrų kolegų salėje liko nedaug. June Rain noriu užduoti klausimą dėl to, ką jinai minėjo. Gal ko gero reikėtų viešai iš informaciją paskelbti tą, kurią ir mums čia pasakėte dėl pirmos, antros e, kartos kontraceptikų. Jūs sakėte, kad trečios ir ketvirtos kartos kontraceptikai yra keliantis didesnę riziką negu antros kartos, ar aš teisingai supratau. Tai kam reikėjo tų trečios ir ketvirtos kartos e, kontraceptikų, jeigu yra tokie rizikingi? Gal reikėtų, ko gero, paprasčiausiai patarti moterims vartoti antros kartos kontraceptikus. Daug kas gali taip pagalvoti. Ir ko gero, daugeliu moterų toks klausimas kyla. Tai kodėl, o jeigu taip nėra, tai kuo yra trečios ir ketvirtos kartos kontraceptikai geresni, jeigu jiems buvo leista patekti į rinką? Galbūt yra kit, kiti rizikos veiksniai mažesni. Kitas klausimas yra dėl decentralizuotų vadinamųjų produktų, nes čia irgi kyla tam tikrų problemų. Prancūzijoje tie e, kontraceptikai, tie Diana, Diana 35 buvo duodami kitoms reikmėms, ko gero, ar nebuvo ta problema čia didžiausia. Dauguma žmonių Europoje būtų šokiruoti sužinoję, kad kad e, teikiama kitokia informacija ar kitaip vartojamas tas pats vaistas Prancūzijoje, e, Junktinėje karalystėje ar kitose šalyse. Aš apie šias problemas su vaistais esu kalbėjusi ir anksčiau, kai kalbėjom apie vaistus skirtus vaikams ir panašiai, nes ta, tų problemų iškyla vis daugiau. Tas pats vaistas naudojamas kitoms reikmėms. Mano paskutinis klausimas būtų toks. Ar iš kitų šalių buvo pateikta klausimų susijusių su kontraceptikų vartojimu? Galbūt gavote kažkokios naujos informacijos? Ar, pavyzdžiui, atsirado kokia nors valstybė narė, kuris sakė, štai mūsų iškilo kažkokia problema, kurios nebuvome numatę? Ar čia naujausios problemos yra kilusios Prancūzija? Notiet. Ačiū, Lenė Makėvina klausimai yra stropiai užsirašomi, turiu žodis Mišel Rivazį. Ačiū pirmininkė. Linda prašo ir aš pateikiu prancūzijos duomenis. Pirmiausia, tas skandalas atsirado dėl e, skundo, kurį pateikė Marion Lera, kadangi ji susirgo AVC. Ir tada nuo to skundo, kadangi ji naudojo ketvirtos kartos kontraceptikus, buvo 700 skundų iš prancūzijos moterų, kurios e, susidūrė su embolijos problema. Šiandien netgi šį rytą vaistų e, prancūzijos agentūra paskelbė e, studiją, kuri apima 4 milijonus 27 tūkstančius moterų. Buvo labai daug krešulių, tų e, embolijos atveju ir buvo taip pat 14 ankstyvų mirčių, dėl kurių piliulė kalta, kontraceptikas kaltas mažiausiai 14 atveju. Nuo 2000 maždaug 20 mirčių e, yra, gali būti susijęs su tais E, kontraceptikais. Aš norėčiau pagalvoti, kokias problemas kelia tarp trečios ir ketvirtos kartos kontraceptikai. Amerikoje 13 tūkstančių 500 tūkstančių e, skundų e, dėl trečios, ketvirtos kartos kontraceptikų yra. 2011 metais Šveicarija jau pradėjo kelti pavojaus signalą E, kad moterims duodama tos trečios, ketvirtos kartos e, e, piliulės, nes nerūkančiams, bet kurios gali, kuriams gali kilti AVC problema. Taigi labai daug moterų vartoja ta, tas tabletes. Ir pirmas klausimas, kaip taip yra? Dėl to ir norėčiau paklausti agent, vaistų agentūros. 13 500 E, skundų Šveicarijoje, kai kur kitose šalyse didelis e, pavojaus varpai mūsų mušami. Ir dabar kaip galima tvirtinti, kad nėra jokios rizikos dėl trečios, ketvirtos kartos kontraceptikų. Toliau yra problemų kilusių dėl Dian 35. Diana 35 problema yra ta, kad e, priekybas e, rinkos leidimas yra, bet pavyzdžiui 113 e, trombozės atveju farmako, farmacinio budrumo buvo į, užregistruota ir akmetvėjai taip pat buvo užregistruoti. Tai kodėlgi reikia kažkokiu tai skundu, kad būtų galima jau pradėti tirti vien 35 E, skirt, e, trūkumus. Kodėlgi reikia sulaukti, kol žmonės dėl to mirs? Kai jauna moteris nueina pas gydytoją, pas gynekologą, e, tai sako, kad geriau reikia tai moteriai skirti antros kartos negu trečios ar ketvirtos kartos kontraceptikus. Ir tada dar kyla didelių problemų dėl farmacinio budrumo, nes pirma, tos jaunos moterys turėtų padaryti sąsają tarp AVC ir dėl to, kad jos piliulę vartoja. Gydytojai nepakankamai ištyrė pašalinį poveikį. Pacientai nėra informuoti, kad jie gali kreiptis į e, farmacinį budrumą. Taigi e, tie e, pašaliniai poveikiai yra ir kaip tada padaryti taip, kad informacinis budrumas būtų geresnis, kaip gydytojai galėtų geriau išryškinti, kokie e, pasiekiami, e, kokie pasiekiami e, pašaliniai poveikiai. Chirurgai kažkaip pradėjo kelti pavojaus signalą. Atsirado labai daug mirčių, būtent tos moterys mirdavo, kurios naudojo trečios, ketvirtos kartos uh, kontraceptikus. Ir paskutinis dalykas dėl GN 35. Pavyzdžiui, e, Niderlanduose buvo leista naudoti šią piliulę, Prancūzijoje, kaip ir mediatoro atveju, buvo pasielgta su šitais vaistais, tai reikėtų padaryti e, taip, kaip, padaryti taip, kad nenaudoti šitų vaistų arba naudoti tik tai sakne atvejais. kontracepcijos tikslais jų nenaudoti. Linda, e, pavyzdžiui, sako, kad yra tokios šalis, kurios naudoja akne atveju ir kontraceptikai. E, yra tokios šalis, kurios naudoja tik tais kontraceptikai arba tik tais akniai. Ir čia yra problema. Ir aš norėčiau išsakyti štai, kokią, štai tokią nuomonę. Reikėtų, kad visose valstybėse narėse, kurios kurios leista naudoti šį vaistą, gydytojai atkreiptų didesnį dėmesį į pašalinį poveikį. Ir jeigu yra kažkokiu tai vaistų, kurie, ky, kurie kelia tą pašalinį poveikį, kad ir to trečio, ketvirto, ket, trečios, ketvirtos kartos uh, E, kontraceptikų atveju reikia tirti viską. Ir skaičiai yra. Ir daug didesnės problemos, sakykime, trombozės, daug didesnės problemos keliamos trečios, ketvirtos kartos kontraceptikų negu antros. Taigi problema yra didžiulė. Ačiū, Mišel Ribazy, dabar Ana Rosbach. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpiau, netaip emocingai. Visiškai pritariu Lindai. Visai neblogai čia mums ta moterims pačioms šios klausimus svarstyti, ypač toms, kurios nevartoja tų vaistų. Ir vyrai, aišku, jų nevartoja. <clears throat> Tačiau galbūt šiek tiek piktybiškai pasielgsiu. Kontracept vaistinės tabletės prašė sukelia revoliuciją per pastarosius 60-mečius mūsų visuomenėje. Nes e, suteikia moteriams galimybę pačioms priimti sprendimą dėl pastojimo. Ir tą galimybę suteikia būtent kontraceptinės tabletės. Perskaičiusi Danijos sveikatos priežiūros institucijos paskutinė ataskaita, galiu daryti išvadą, kad trečiosios kartos kontraceptinės tabletės yra pačios pavojingiausios. Turime imtis žygių, informuodami taip pat ir gydytojus apie šių kontraceptikų keliamą grėsmę. Tai yra hormoninis vaistas, tačiau ne vienintelis hormoninis vaistas, kurį mes moteris vartojame. Todėl noriu trumpai paklausti, ar mes turime surinkę aiškius statistinius duomenis, kuriais remdamis galėtume tvirtinti, kad vartojant kontraceptikus didėja grėsmės su sirgti vėžiu arba vienų trombozę, nes tarkime kiti vaistai tokie kaip antidepresantai arba narkotikų vartojimas, alkoholio, piktnaudžiavimas alkoholiu, tai kaip yra tais atvejais, kokia yra padėtis su <clears throat> kraujo trombozę. Ar mes turime palyginamosius statistinius duomenys dėl e, grėsmės padidėjimo. Dagmarot Berint. Ačiū pirmininkė. Nesu tikra, ką čia, apie ką mes čia kalbame. Tikrai e, būtų gerai, jeigu įvertintume padėtį visoje Europos Sąjungoje. Man susidaro įspūdis, kad mes čia kažkaip bandome Prancūzijos problemas spręsti. Prancūzijos uh, vaistų priežiūros agentūros vadovas, nors ir labai šarmingas, tačiau tikrai man jau e, atsibodo spręsti Prancūzijos e, problemas. E, ir manau, kad Prancūzija turėtų pati spręsti savo leidimų uždėjimo klausimus ir jeigu nesugeba to daryti, tai turėtų atsisakyti atitinkamų įgaliojimų. Dabar siūloma procedūra yra pakankamai sudėtinga, nes kontraceptikai per jų vartojimo laiką e, buvo aiškiai e, siejami su tam tikromis grėsmėmis. Manau, kad turbūt kiekviena moteris šioje salėje, kuri e, yra vartojusi kontraceptinių vaistų, puikiai žinojo apie padidėjusią kraujo krešėjimo ir kraujo trombozės grėsmę. pasiūlymų uždrausti kontraceptikus, manau, kad nedaug kas pritartų, jeigu surinktume apklausą šioje salėje. Bet kokie vaistai turi nepageidaujamą šalutinį poveikį. Aš šešis metus vartojau e, hormoninius preparatus, nes, nes neturėjau kitokio pasirinkimo ir šalutinis poveikis buvo tikrai didžiulis, tačiau mano pasirinkimas buvo arba vartoti šios vaistus ir išlikti gyvai, arba nevartoti ir galbūt neišlikti gyvai. Kai mes dabar kalbame apie skirtingas procedūras, apie centralizuotą procedūrą ES mastu ir nacionaliniu mastu, valstybėse narėse išduodamus vaistų leidimus, aš pasisakau prieš e, valstybės narėse registruojamų vaistų procedūras, pasisakiau už centralizuotą procedūrą, tačiau tokia atveju vaistų agentūra turėtų prisijimti atitinkamą atsakomybę, kol kas to nėra, tačiau tie skirtinga informacija ant informacinio vaistų naudojimo lapelio skirtingose valstybėse narėse tikrai yra neprimtinas dalykas, nes, tarkime, Vienose valstybėse narėse Diana 305 yra išrašoma odos lygoms gydyti, pavyzdžiui, akne, o kitose ji yra vartojama kaip kontraceptikas ir nacionalinės vaistų priežiūros tarnybos turi atitinkamą, atitinkamas teisės. Galbūt mes galėtume nustatyti, kad diena 35 e, negalėtų būti vartojama aknį gydyti, o būtų vartojama tik kaip kontraceptikas. Tačiau e, tikrai jūs nieko met negalėtumėte netgi tokiu atveju būti, būti tikri, kad e, pavyzdžiui kokie nors e, dermatologai nepasiūlytų savo pacientams e, šio vaisto, kuris oficialiai būtų leidžiamas vartoti tik kaip kontraceptikas aknei arba kitoms odos lygoms gydyti. Mes niekuomet nesugebėsime to užtikrinti šimtų procentų, tačiau turime pagerinti kontrolės procedūras, nes priešingų atvejų kiekvieną dieną mes susidurtume su tokiais atvejais, o iki šiol uh, mes e, tiek teisiškai, tiek e, e, moraliai taikstamės su tokiais dalykais. Taigi tai, ką mes šiandien svarstame, yra jokia ne naujovė. Fransuas Grostet labai emocingai kalbėjo apie tai, kas Prancūzijoje šiuo metu vyksta, tačiau man yra visiškai aišku, kad Prancūzijos vaistų priežiūros tarnybai šiuo atveju būtina prisimti atitinkamą atsakomybę ir taškas, nu, kalbant apie e, tai, kad dabar galima uždrausti trečios ar ketvirtos kartos e, kontraceptikus, e, kurie yra vieninteliai galimi vartoti nemažam skaičiu ES moterių, tai aš tikrai nemanau, kad toks sprendimas būtų tinkamas. Mums reikia nustatyti centralizuotą vaistų registracijos ir leidimų išdavimo procedūrą, nes e, tikrai mes e, šiuo metu neturime atitinkamų įgaliojimų priversti Prancūzijos ar Vokietijos vaistų priežiūros tarnybas tą pačią informaciją ant vaistų naudojimo lapelio skelbti. Ir aš dėl to labai apgailestauju. Tačiau kalbant apie farmakologinio budrumo e, procedūrą, tai atitinkamai teisės akte taip pat nenumatoma e, minėtų e, galimybių ir farmakologinio budrumo procedūra nebuvo skirta ir numatyta tam, kad būtų užtikrinta būtinybė skelbti informaciją apie tam tikrų vaistų E, keliamą papildomą grėsmę, pavyzdžiui, susirgti venų trombozę. Galiausiai noriu pasakyti, kad kol veiks nacionalinės vaistų priežiūros tarnybos ir e, jų darbo veiklos kokybė bus labai skirtinga, kol mes leisime ES nacionalinėms valstybėms išduoti leidimus, e, naudoti atitinkamus vaistus pagal atitinkamas skirtingas procedūras, mes visuomet susidursime su panašiamis problemomis. Taigi du pasiūlymus turėčiau arba rekomendacijos, arba turėtume atsisakyti nacionalinių, nacionalinių vaistų, e, vaistų registravimo tvarkos nacionalinėse valstybėse narėse ir aš pasisakyčiau už tokį pasiūlymą arba Jeigu nacionalinės valstybės agentūros nesugeba spręsti savo problemų, tai turėtume jas panaikinti. Ačiū, Dagmar ir Berend. Dabar Ester Delangė kalbės. Dank u wel, voorzitter. En, um... Dėkoju, ponė pirmininkė. <clears throat> Kaip e, Linda teisingai paminėjo, apsižvalgykim saliai. Kalbant apie kontraceptinės tabletės, kombinuotą kontraceptiką matome, kad kad salėje lieka tik moteris. Lygiai taip pat e, ir socialiniuose tinkluose situacija tokia pati. E, pusantro milijono moterų Holandijoje vartoja kontraceptinės tabletės. Kaip Dagmar Rodberen galėčiau kalbėti apie skirtingas vartojimo procedūras, tačiau tos moteris juk nežino, visos informacijos, jo žino tik tiek, kad e, Prancūzijoje buvo pateiktas skundas, iškilo problema e, ir e, taip pat, kad buvo paskelta kažkokia rašytinė informacija. Ir štai tada naujienų portaluose pradėta kalbėti apie trečios ir ketvirtos kontraceptikų keliamas problemas. Taip pat buvo sakoma, kad tos tabletės trečiosios ir ketvirtosios kartos padėjo sumažinti, yra padedančių sumažinti vėžio riziką. Tad tų e, preparatų vartotojos jaučia tam tikrą sumaištį, jos nebežino, ką daryti. Linkiu didelės drąsos vaistų agentūrai, kad pagaliau būtų suformuota visai Europai tam tikra elgesio linija. Nes vyksta daug dalykų vienu metu kalbama apie informacijos teikimą, apie tam tikrų studijų darimą, tuo tarpu moteris jau dabar vartotų kontraceptikus ir nori žinoti, kas ir kaip. Um, jeigu reikia pasakyti, kad tyrimus susijusius su embolija ir su trombozė finansuoja farmacinės pramonės. Ir jeigu yra toks rizikos papildomos, kad įvyksta rizika, tai tad būtume apie tai pranešti. Dabartiniai statistiniai duomenys yra tokie, iš 10 tūkstančių 204 moteriams pasireiškia ši problema. Tačiau, na, džiugu, kad pagaliau atsiranda informacijos, norėtųsi daug, dar daugiau nepriklausomos informacijos, kurią teiktų vaisto agentūra. Ir Tai iš tikrųjų kelia nerima, jeigu matome, kad patvigubėja problemų skaičius, jeigu vartojama trečiosios ar ketvirtosios kartos kontraceptikai. E, kągi daro gydytojai prirašantis kontraceptikus? Ogi štai ką, jūs pasveriama, patikrinamas jūsų kraujospūdis ir viskas. Tiek ir tyrimų prieš išrašant kontraceptikus. Olandijoje nuo 16 metų merginos paprastai būna seksualiai aktyvios. Ir iki 35 metų galite tas piliulės vartoti, net nebūsi pas ginekologą. Na, nebent e, pas jį patektumėte dėl kokios nors kitos priežasties. Matau, kad jūsų akis apvalėja iš siaubo, tačiau Olandijoje jūs galite vartoti E, šias piliulės, kurias jums įrašo bendrosios praktikos gydytojas. Tad tas vaistų išrašytojas yra ne tas pats skirtingose valstybėse narėse. Belgijoje, pavyzdžiui, vyksta visiškai kitaip, nes jums tas tabletes prirašys e, jūsų gydytojas gynekologas. Tai matome, kad jau vaistų išrašymo atveju elgsena yra skirtinga valstybėse narėse. Olandijoje buvo peržiūrėta, iš kokio vadovėlio mokosi medikai, studentai, būsimieji gynekologai. Ir ten tame vadovėlėje yra pasakyta, jog yra neaišku, ar tyrimų rezultatai tarp antros, trečios ir ketvirtos kartos kontraceptikų rodo, kad yra didžiulis skirtumas tarp tos skirų kartų kontraceptikų. Ir nes ne, neaišku, ar yra padaryti tikri tyrimai, rodantis tos skirtimus, ar remiamas tik moterų pateiktais atsakymais. Tad jeigu rezultatų atliktų studijų nėra vadovėliuose, iš kurių mokosi būsimieji medikai, čia iš tikrųjų yra didžiulė problema. Olandijoje gydytojams pasakys štai ką, mums mielesni yra antros kartos kontraceptikai, juos jie skiria mieliau. Diena 35 yra ne, nerekomenduojamas kontraceptikas, tačiau bendros nuomonės paskelbta nėra. Bendrosios praktikos gydytojai sako, kad lyginant su trečios ir ketvirtos kartos, tai antrosios kartos yra geresni, tačiau trečdalis Olandijos moterų naudoja trečios ir ketvirtos kartos kontraceptinės priemonės. Dabar. Tuo tarpu, kad kaip bendrosios praktikos gydytojai sakosi žina, jog tai yra tos piliulės, kurių nereikėtų rekomenduoti. Tad Europos komisijai ir vaistų agentūrai teikiu klausimą, ar mes žinome, kokios yra šių vaistų išrašymo taisyklės. Man susidaro įspūdis, kad nei receptų išrašytojai, nei būsimieji gynekologai, ar jie būtų bendrosios praktikos gydytojai, ar gynekologai, iš tikrųjų laikos ne vienodų taisyklių prirašant šio pobūdžio vaistus. Ir dar vienas klausimas. Kokia yra iš tikrųjų problema, o kitų vaistų pardavimas? Jeigu paklaustume kokios nors moters, kodėl ji uh, pasirinko vartoti Diana 35 arba Žasmin, e, Jasmin vaistą. Tai yra irgi ketvirtosios kartos kontraceptikas. Tai jums pasakytų, kad pavadinimas buvo mielesnis negu grinai vaisto pavadinimas. Jums pasakys, kad tai buvo lengvo efekto tabletė. Ir jums pasakys, ko gero, kad jūs nepriauksite svorio ir e, tuo pačiu būsite apsaugota nuo aknės. Štai kas lemia moterų pasirinkimą. O jungtinėse valstijose 1,2 milijardo tenka mokėti jasmin gamintojui. Teko sumokėti dėl to, kad buvo apgaunami vartotojai, nes neva ta piliulė visiškai neužkerta kelio svorio prieaugimui. Ir um, sakoma, kad ši piliulė nėra e, skirta gydyti akniai taip pat. Ir sakoma, kad yra jokio skirtumo lyginant su antrosios kartos kontraceptinėmis piliulėmis. Taigi buvo aiškiai konstatuotas vartotojų apgavystės atvejais. Jeigu paimtume kokią nors pažeidžiamą vartotoją, jeigu jums 17 metų jūs aišku nenorite priaukti svorio ir jūs visiškai nepagalvojate apie trombozės riziką, tad iš tikrųjų, čia yra kaip vaistų testavimas su žmonėmis, kaip jau būtų testuojami su kokiamis žiūrkėmis. Tad aš noriu užklausti Europos komisijos, ar yra numatyta atlikti kokį nors tyrimą šiuo klausimu. Ar bus E, atliekami tyrimai susijęs su įvairių tipų kontraceptikais ir bus apklausimus moteris. Aišku, yra interneto tinklalapis, e, kur kalbam apie kontracepciją. Ta tinklalapį finansuoja e, vaistų gamintojai. Tai yra draudžiama šiaip. Olandijos inspekcija. Mano, kad tai nėra reklama, kad tai yra su tam tikrais niuansais pateikta informacija vartotojams. Jeigu pasižiūrėsite, kas ten parašyta apie jasmin, uh, tai pamatysite, kad vėl ten teikiama nuoroda susijusių su tuo, kad neva šis preparatas padeda apsisaugoti nuo aknės. Būtent dėl to moteris būtent ir paprašys ginekologo išrašyti būtent šitą produktą. Tad ką daryti, kad tų pavojingų produktų vartojimas nebūtų skatinamas iškreiptai, kad negalėtų pramonė tą daryti. Atsiprašau už tokį ilgą pasisakymą, ponė pirmininkė, bet aš manau, kad reikia imtis veiksmų įvairiais lygmenimis ir norėčiau, kad įvairios institucijos mums pateiktų patarimų šiuo klausimu. Um už tiesų kalbėjote ilgai, jeigu visi kalbėsime taip ilgai, tai pusę pirmos nebaigsime, nes dabar skaičiuodis. Predsednička, mislim, že vėliausiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad uh, Daug minčių, kurias aš norėjau išdėstyti, jau buvo išdėstytos iš tiesų. Kai kurie kolegos minėjo nepageidaujamus šalutinius poveikius kontraceptikų, kurie jau žinomi pakankamai ilgą laiką, tačiau manau, kad jiems nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Ėmėmės veiksmų tik tada, kai pamatėme, kad padėtis yra labai dramatiška, tapo dramatiška, paskelbus atitinkamą informaciją. Ir nu, apskritai reikia kalbėti apie tai, kad labai dažnai ta informacija kontraceptikų informacija apie tai, kokį šalutinį poveikį sukelia kontraceptikai, yra uh, skelbiama nepakankamai aiškiai ir gydytojai dažnai neskiria šiam klausimui pakankamai dėmesio, nes, tarkim, išrašydami kontraceptinius vaistus jaunoms pacientėms, jie nesusimasto apie tai, kad jie galėtų, pavyzdžiui, sukelti insultą. <clears throat> Kitas aspektas susijęs su kontraceptikų poveikiu moteriams turinčiams tam tikrus paveldimus polinkius, tarkime, į padidintą, padidinto kraujo krešėjimo paveldimumą turinčius. Tai yra padidėja tokiams moteriams tikimybė susirgti venų trombozę. Labai svarbu, kad moteris prieš priimdamas sprendimą pasikonsultuotų su gynekologais arba net ir šeimos gydytojais pranešti joms apie tokį paveldimumą savo šeimoje ir tuomet būtų galima priimti tinkamesnius sprendimus susijusius su kontraceptikų išrašymu. Tačiau tokia padėtis būtų ideali Mano žiniomis tikroji padėtis valstybėse narėse yra kitokia, kai kuriuose iš jų galima įsigyti kontraceptikų netgi be receptų. Na, labai dažnai e, pacientams internete yra pateikiama klaidinama informacija. Ir todėl moteris dažnai priima klaidingus sprendimus pasirinkdamas kontraceptikus. Uh, dar didesnio masto problema susijusi su tuo, kad gydytojai nepakankamai rimtai pačią problemą vertina ir nepatikė pacientėms informacijos apie nepageidaujamą šalutinį poveikį. Todėl manau, kad atitinkamas reglamentas, kuris būtų įgyvendinamas visoje Europos Sąjungoje. Aš netvirtinu, kad tai turėtų būti labai išsami teisės norma, turėtų apriepti esminius dalykus. Čia mano nuomonė, hormonės kontraceptikus turėtų išrašyti gydytojai visais atvejais, o sprendimą dėl vieno ar kito kontraceptiko tinkamumo pacientėms turėtų priimti gynekologas. Kaip jau minėjau, turinčiams tam tikras, e, kenčiančiams nuo tam tikro genetinio paveldimumo moteriams kontraceptikai galėtų kelti grėsmę ir ją reikėtų atitinkamai įvertinti. Taip pat galbūt reikėtų atlikti papildomus genetinius tyrimus, siekiant e, sumažinti minėtas grėsmės. Antroji sritis yra galimybė politikams daryti įtaką vaistų gamintojams, kurios siekia vykdyti ir vykdo tam tikrą masto rinkodaros kampanijas. Galbūt reikėtų priimti tam tikrą tam tikrame ligmenyje, Europos ar nacionalinėme ligmenyje politinius sprendimus reglamentuojančius rinkodarą. Europos parlamentas neseniai patvirtino atitinkamą dokumentą teisės aktą dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Manau, kad tas teisės aktas galėtų būti siejamas taip pat ir su kontraceptiniais vaistais. Galbūt Europos parlamentas galėtų arba komisijoje parengti metinę ataskaitą panašiai kaip Švedijoje, kurioje būtų pateikiamas išvados apie trečios ir ketvirtos kartos kontraceptikų nepageidaujamą šalutinį poveikį, nes trečios ketvirtos kartos kontraceptikai yra įtraukiami į e, tų vaistų, kurie kelia didžiausią grėsmę sąrašą. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Ana Zaborska, dar trys papildomai kolegos paprašė žodžio, ponė Grostė, ponė Ryvazin, trumpai dar norėjo replikuoti ir ponė Parvanova dar paprašė žodžio, prašau kalbėti trumpai tam, kad galėtume dar ir atsakymus išgirsti, kiekvienai skirsiu po vieną minutę, prašau. Euh, merci, Ačiū labai trumpai. Nenorėčiau pasakyti, kad tai yra skandalas čia neskandalas. Tiesiog yra štai kaip. Prancūzijoje buvo skundas ir po to skundo ministrė supanikavo ir iš karto paprašė informacijos ir suspendavo tuos vaistus. Prancūzijos vaistų agentūra ne suvaidino tokio vaidmenio, kurį turėjo suvaidinti. Uh, iš karto permetė viską Europos vaistų agentūrai. Sutinku su Dagmaro Berent, reikia eiti per e, centralizuotą patekimo į rinką procedūrą. E, diena 35 tai yra tokia piliulė, kuri buvo skirta aknei gydyti. Trumpas gydimas, jos nevartoja tos piliulės metų metus tam, kad būtų aknė išgydyta man jau rodo, kad turiu sustoti kalbėjusi, bet noriu pakalbėti, kad reikia tą problemą e, pažaboti tiesiog ir nesakyti, kad tai yra skandalas, kad rizika yra, tai buvo žinoma nuo pat pradžių. O dabar e, gydytojų prašoma imtis atsakomybės. Taip aš suprantu ir pritariu tam, kad to reikia. Pane Rivasi, e, E, tai nėra Prancūzijos vien tik problema, tai problema, kuri liečia visą Europą. Tikrai trečios, ketvirtos kartos e, kontraceptikai ne Prancūzijos problema. Dabar matome, kad e, trūksta informacijos apie tai. Matome, kad gydytojai, gynekologai išrašinėja tuos vaistus. Gynekologai daug jautriau žiūri į tuos naujus vaistus E, būtent gynekologai e, išrašinėdavo tuos vaistus, kurie iki trečios, ketvirtos kartos dėl to, kad jie yra naujausi, bet ne centrinis leidimas, ne nacionalinis leidimas problema. Ir mano klausimas būtų skirtas vaistų agentūrai Europos. E, tiesiog reikia naują rizikos įvertinimą atlikti ir padaryti taip, kad tai būtų informacija, kurią pateikia ne farmacijos laboratorija, nes jie yra šališki. Reikia, kad e, daugiau būtų išaiškinta dėl pašalinio poveikio, kad būtų labiau E, gydytojai ir pacientai, pacientės informuojami, kad būtų padarytas atitinkamas adekvatus tyrimas ir tiek. Uh, Kolegė Parvanova, dėkoju. Kartais iš tikrųjų neblogai yra kalbėti paskutiniai. Aš šiandien irgi galvau, ką mes čia šiandien veikiame ir kodėl visa ši diskusija. Mes esame teisės aktų kurieji ir kai iškila problemų turime veikti. Na, regis, kad problemų čia yra labai įvairių. Vienos nutinka dėl to, kad kontraceptikai naudojami ne taip, kaip reikia, kitos dėl to, kad trūksta geros medicinės praktikos valstybėse narėse ir trečios kyla dėl to, kad to pobūdžio vaistai neprirašomi apskritai ir ketvirto pobūdžio problemos dėl to, kad tai yra tas vaistas, kuris gali sukelti tam tikrų sveikatos problemų. Ir žinome, kad jau moterų kontraceptinių tablečių elementų randama geriamame vandenyje ir vandenynuose. Sakoma, kad kontraceptika yra gyvenimo būdo problema ar dalykas apskritai. Kai dėl šių kontraceptikų išrašymo geros praktikos neegzistuoja, Vienur tai išrašo bendrosios praktikos gydytojų, kitur gynekologų, kitur iš viso neprirašoma. Nes yra tokių šalių, kur galite eiti į vaistinę ir gauti be recepto kontraceptikų. Ypač jeigu jūs esate jaunesnio amžiaus. Ir turiu pasakyti, kad atsekamumo problemos nesprendžia nei bendrosios praktikos gydytojai, nei gynekologai. Ir dažnai E, moteris, kurios dėl tos problemos kreipiasi gydytojus, net nelaikomos pacientėmis. Tai yra gyvenimo būdo klausimas, kurio gydytojai rimtai nesprendžia. O pacientui tuo tarpu reikėtų suteikti rimtą informaciją, reikėtų pasižiūrėti jo bendrą sveikatos būklę, išdėstyti pašalinių poveikių problemas. E, Dagmar kalbėjo apie patekimo į rinką vieningą sistemą. Tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas. Mes šiais klausimais parlamente turime kalbėti. Vyksta klinikiniai bandymai ir paskui po patekimo į rinką atliekami tyrimai irgi turi suvaidinti reikšmingą vaidmenį. Trečios ir ketvirtosios kartos kontraceptikai nebuvo testuoti kaip reikiant, nes buvo atlikti bandymai tik su labai ribotų pacientų skaičiumi. O reikėtų, kad būtų kitaip ir kad tik tyrimai būtų išsamesni retai tyrimus atlieka ne farmacijos pramonės e, tam tikros struktūros, retai atlieka tuos tyrimus nepriklausomos struktūros. Ir aš taip pat manau, kad reikėtų daugiau skaidrumo. Atlikti tyrimai turėtų būti skelbiami viešai, to turėtų užsimti vaistų agentūra. E, skaidrumo direktyvą reikėtų, direktyvą reikėtų taikyti žymiai plačiau. Čia nėra tik Prancūzijos problema, nes trečios ir ketvirtosios kartos kontraceptikai yra e, vartojami visur. Bet klausimas būtų toks, o kodėl e, mieliau kompensuojamos trečiosios ir ketvirtosios kartos kontraceptikų išlaidos ligonių kasų. Ir m, jeigu pasikeitimų nebus, mes susidursime su kit, ne tik su kontraceptikų keliamomis problemomis, bet ir su kitų vaistų keliamomis problemomis. Ir pamatysime, kad e, taikoma netinkama marketingo praktika ir dažnai netitinka įstatymų numatyta marketingo praktika. Informatyvi. Ačiū už šias informatyves diskusijas. Norėtume išklausyti dar mūsų ekspertų. Man labai svarbu atkreipti dėmesį į gydytojų atsakomybę, įtraukti šį aspektą į diskusijas. Buvo kalbėta apie tai, kad kontracepcinės tabletės tapo tam e, tikru e, stiliaus, netgi požymių arba gyvenimo būdo produktų. Tikrai gaila, kad vien moteris dabar apie tai šiandien diskutuoja. Kalbant apie informacinį lapelį, tai e, jame yra patalpinta visą apimanti informacija, taigi didelė atsakomybė tenka gydytojams. Ir aš tikrai prisimenu, iš tokio atveju, kai mano 12-13 metų dukras lankėsi pas gynekologą ir po to parėjo namo su receptu. Ir E, kontraceptiką e, ir gydytojas teigia, kad e, <clears throat> šis vaistas padeda malšinti skausmą. Taigi žodis ekspertams, Fransvatijo, galbūt aš pabandysiu sugrupuoti klausimus, po to individualiai atsakyti tiek jūs pirmininkė, tiek komiteto nariai atkreipia dėmesį į tai, kad problema yra daug sudėtingesnė, netrodo iš pirmo žvilgsnio, tikrai nesimbolinio pobūdžio, nes reikia pradėti nuo pradžių, nuo pacientų e, diskusijų su gydytojais apie tai, koks vaistas būtų tinkamiausias vienai ar kitai problemai ar lygai gydyti. Ir jeigu vaistas turi šautinį poveikį, tai reikia kalbėti apie jo masto. Uh, Čia mes neturėtume kalbėti apie spontaniškus pranešimus, nes e, spontaniški pranešimai dažniausiai susiję su pacientu elgesiu. E, mums svarbu, kad informacija būtų renkama taip pat ir remiantis tais spontaniškais pranešimais ir po to daromas atitinkamos išvados. Taigi mes e, tačiau turime galvoti apie tai, kokiu papildomu priemonių galėtume imtis, ne vien tik tų spontaniškus pranešimus pasitelkti, siekiant, e, kaip jau minėjau, pasiremti tiek e, e, savo vertinimo išvadomis, tiek ir atitinkamų mokslinio tyrimų rezultatais, mokslinio tyrimų susijusių su vaisto vartojimu. Dabar nesvarbu, kas atsitiktų, kokios išvas būtų padarytos dėl Dajan 35 ir kitų kontraceptikų. Galutinis sprendimas bus privalomas visai Europos Sąjungoje. Jeigu sprendimas bus išimti šį vaistą iš rinkos, tai jis turės galioti visai Europos Sąjungoje. Klausimas, ar mes nesame per daug aktyvus, per nelik aktyvus 2001 rugsėjo mėnesį buvo patvirtus atitinkamos rekomendacijos dėl informacijos apie šaltinį poveikį, tačiau per tą laiką įvyko pokyčių. Ir dabar esame patekę į tokią padėtį, kai valstybėms narėms tenka atsakomybė už vaistus, kuriems yra išduodami leidimai atitinkamoje valstybės narės teritoriją ir mes dabar pasistengsime per kuo trumpesnį laiką e, padaryti bendras išvadas tam, kad būtų nustatyta tvarka, pagal kurią būtų teikiama tinkama informacija pacientams ir gydytojams. Peržiūros metu mes pasitelksime kaip manoma daugiau įvairių išvadų ir e, nuomonių. Yra įsteigta atitinkama ekspertų grupė, kuri dirba. E, aišku, privalome užtikrinti, būtų išvengti interesų konfliktom, taip pat e, pacientų į paciento atstovų nuomonę bus atsižvelgiama atitinkamų institucinių lygmenių ir visi pasiūlymai bus apsvarstyti. Pone Reindova. Dėkoju, norėjau nu, trumpai sugrįžti prie tų paminėtų problemų. Pome Grostet kalbėjo apie tai, kad reikia labai greitai atlikti tam tikrus im, tyrimus ir pateikti informaciją. Ir aš galėčiau pasakyti, kad tai vyksta. Pone Mekoven klausė, kodėl trečios ir ketvirtos konverzacijų buvo laikomi geresniais už pirmųjų dviejų. E, Pabandysime atsakyti ir į tai. Moteris mano, kad lengviau yra vartojami šitie trečios ir ketvirtos kartos kontraceptikai, bet tai bus tyrima papildomai. Jūs kalbėjote apie naujus tyrimus ir mes matėme, kad e, kalbėjom taip pat apie tai, kad vaistai taikomi ne pagal paskirtį. Taip, tokių problemų yra. Mes peržiūrėjome, kas vyko jungtinėse valstijose visai neseniai ir žiūrėjome, ar mūsųse problemos kyla tos pačios, pavyzdžiui, kaip Prancūzijoje. Panašu, kad situacija yra panaši. E, dėl, nes Dijan 35 pavyzdys tai rodo. Taip pat buvo kalbėta apie skirtingas vizijas valstybėse narėse. Jūs matėte, kad valstybės narės turi padaryti viską, kad būtų teikiama informacija e, Europos vaistų agentūra apie įvairius vaistus. Mes e, manome, kad būtina laikytis farmacinio budrumo principų ir šviesti sveikatos profesionalus. Ir aš manau, kad e, tai bus laiko prioritetu. Kolegė iš Danijos klausė, ar mes turime statistinių duomenų, kurie galėtų būti lygitini tarpusavį dėl kitos rizikos. Na taip, tų duomenų egzistuoja susijusių su naudojimu šių vaistų. Pone Rodberant kalbėjo apie tai, kad būtina teikti geriau patarimus, kad būtų galima riziką sumažinti. Ir aš manau, kad iš tikrųjų e, ponas Votijų kalbėjo apie tai, iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas. E, kalbėt apie tai, kad e, vaistų agentūra turi būti nepriklausoma, nacionaliniai reguliuotojai nepriklausomi taip pat, tai padeda geriau spręsti rizikos reguliavimo klausimus. Taip pat buvo minėtas ir vaistų išrašytojų elgesys, marketingo e, dalykai. Irgi yra labai svarbus klausimas valstybėms narėms, bet valstybės narės turi savo teisės aktus, e, tik suprantama, tie teisės aktai reklamos rytyje, kai tai yra susijęs su vaistais, turėtų būti vienodi visose valstybėse narėse. E, Galbūt Europos komisijos kolegos galėtų pasakyti daugiau apie tai, kad vaistai šio paužio kartais parduodami be recepto. Ir galiausiai manau, kad yra būtina atlikti tas studijas susijusias su vaistais po jų patekimo į rinką, nes tai leidžia turėti papildomų nepriklausomų duomenų apie juos. Mes Jeigu matysime, kad tai yra būtina, jeigu tai padeda sumažinti riziką ir užtikrinti geresnį atsiekomumą, mes esame pasirengę tokias studijas atlikti. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū už šį apibendrinimą, už glaustą apibendrinimą. Ar komisijos atstovai norėtų reaguoti kaip nors? Na, labai trumpai. Į tai, ko buvo klausta Europos komisijos centrinė leidimų sistema ar nacionalinė leidimų sistema. Čia yra ta problema, kurios mes neišspręsime, nes turime veikti pagal galiojančias dabar taisyklės. Tad svarbu išsiaiškinti, kaip geriausiai kontroliuoti riziką, kokios galėtų būti tos priemonės. Mes turime jas įgyvendyti harmonizuotų būdų. Ir dabar tas harmonizavimas vyksta yra tam tikros rytis, kur turime pasakyti štai ką. Tai tos rytis yra valstybių narių atsakomybės rytis. Tai yra kainų nustatymas pirmiausia, dėl to sprendžia nacionalinės e, institucijos valstybėse narėse marketingo praktika. Taip, egzistuoja čia tam tikros bendros ES taisyklės, tačiau jų įgyvendinimas praktikoje ir jų kontrolė yra nacionalinės kompetencijos sritis. Taip pat sprendimai dėl vaistų išrašymų. E, jeigu vaistas, jeigu buvo gavęs leidimą pagal centralizuotą tvarką, taip, jiems taikomos centralizuotos taisyklės. O jeigu ne, tai tuomet dėl tų vaistų patekimų rinkas sprendžia valstybės narės. Na, taip, sistema, kurią turime dabar, yra ribota, tenka tai pripažinti. Aš manau, kad dar yra viena svarbi tema dėl kurios galėtume priimti teisės aktą visi bendrai, tai yra bendra gera e, vaistų išrašymo praktika. Nežinau, kas galėtų šią sritį sureguliuoti. Mes galime daryti, ką norime, teikdami informaciją ir dabar jau daroma viskas, kad būtų tinkamai informuomi gydytojai ir pacientai. Tai gali padėti išspręsti daug problemų, tačiau neturime sprendimų dėl to, kaip harmonizuoti vaistų išrašymo gerą praktiką. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė. Ačiū. Pane Žiborska, dar vieną klausimą norėčiau užduoti, tačiau paskutinį. Norėčiau pasakyti, kad turime surenkti viešai klausimą šią temą. Klausimas yra atviras, tad galime apsitarti. Ir tuomet galėsime daug plačiau diskutuoti šis klausimas. Ačiū taip pat ir šią informaciją. Manau, kad koordinatoriai turės priimti atitinkamą sprendimą. Diskusijos vyko labai įdomiai. Aš asmeniškai sužinojau labai daug naujo. Taip pat gavome informaciją apie tai, kad vaisto agentūra, taip pat kaip ir komisija, nuolat stebi vykstančius procesus. Dėkoju komisijos ir vaisto agentūros atstovams. Baigiame rytinę posėdžio dalį. Prašau visų pasiimti su savimi asmeninius daiktus. Ir po pietų šiandien pradėsime 14 val. 30 minučių. Taigi pusvalandžio anksčiau nei esame įpratę. Ačiū labai ir visiems gero poilsio, ne, skanių pietų.